Commissioner, you have the floor. Komisijos narys suteikiamas žodis. Members. Uh, Pane pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Aš pasižymėjau savo, kad uh, daug kas iš jūsų mano, jog uh, maisto paskirstimas labiausiai nuskriaustiesiams yra dalykas, kuris jums rūpi. Aš, kaip ir jūs, manau, kad ES socialinis matmuo bedarbiai, e, pažeidžiamų grupių nariai tikisi, kad Europa pademonstruos solidarumą šioje situacijoje. Žinoma, svarbiausias ES e, taikomų priemonių tikslas užtikrinti visų visuomenės narių įtrauktumą. Ir svarbiausia tokia priemonė yra Europos socialinis fondas. Būtent todėl ES siūlo numatyti minimalų e, biudžetą, kuris biudžeto finansavimą šiam fondui, ir, kuris sudarytų 25 procentus ES biudžeto ir kiekvienoje valstybėje narėje e, socialinės įtraukties priemonėms reikėtų numatyti bent 20 procentų. Taip pat norime sustiprinti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, taip pademonstruodami solidarumą atleistiems darbuotojams, atsidūrusiems ypač sunkioje padėtyje. Komisijos nuomonė, programa skirta padėti patiems vargingiausiams Europos žmonėms turėtų būti integruota į šias pastangas. Žiauria realybė yra tokia, kad visada mūsų visuomenėse gyvena uh, žmonių, kuriems reikia tokios programos pagalbos. Ir daugiametėje finansavimo programoje Europos komisija numato finansavimą šiai programai iš pirmosios išlaidų kategorijos, kur numatyti, numatytos kitos priemonės skirtos skurdo mažinimui iki 2020-ųjų. Taip pat stengiamas išspręsti iškilusią teisinę kliūtį šios programos finansavimui. Kaip žinote, valstybės narės varstė, kad ir bandė susitarti dėl šios programos finansavimo juridinio pagrindo. Komisija uh, į tai atsižvelgia, tačiau mes nepasiduosime, mes neatsisakysime savo iniciatyvos teisės. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad mūsų nuomonė ES biudžete turėtų būti numatytas finansavimas e, pagalbos maistų programai, siekiant užtikrinti platesnės pastangas kovoti su skurdu. Komisija taip pat ieško kitų galimybių formuoti. E, ateityje šią programą komisijos politikos kontekste, kad E, užtikrintume maksimalų poveikį ir veiksmingumą šių programų įgyvendinime. Dar prireiks laiko, kad užtikrintume, jog ši programa būtų veiksminga ir realistiška. Norėčiau padėkoti parlamentui už parodytą paramą mūsų darbui šioje srityje ir už tai, kad įtraukė šį klausimą į savo darbo atvarkę. Ačiū. Köszönöm szépen. Most a képviselőcsoportok nevében. Dabar steiksime žodį frakcijų atstovams. Pirmasis Europos liaudės partijos raktis arba ponas Sikirskis, jam skiriamas dvi minutės. Šiuo metu vasario 15 dieną per antrąjį svarstymą nubalsavome už maisto paskirstimo programos labiausiai nepasiturintiems galiojimo laikotarpio pratesimo 2013 metams, tai yra iki dabartinės finansinės perspektyvos pabaigos. Dėl e, programos ateities diskusijų parlamentas daug kartų pareiškė savo paramą būtinybei tęsti pagalbą maistu ir per kitą daugiametę finansinę programą. 2011 e, Liepos mėnesį e, patvirtoje rezoliucijoje mes raginame tarybą rasti būdų tęsti šios programos finansavimą, užtikrinant pagalbą maistu labiausiai nepasiturintiems laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų, remiantis <clears throat> teisinių pagrindų, kurios negalėtų kvestionuoti teismas ir skiriant atitinkamą eurų sumą. Norėčiau taip pat priminti, kad e, prieš vasario 15-osios balsavimo komisijos narys Andras atsakė į e, užimtumo reikalų komitetą, kuri, e, komiteto klausimą, kurį pateikė ponė Peris dėl būsimosios daugiametės finansinės programos. Sakydamas į klausimą, komisijos narys tvirtino, kad būsimoje finansų programoje maisto paskirstimas turėtų būti finansuojamas iš pirmosios išlaidų kategorijos ir taip siekiant geriau e, gyveninti strategijos Europa 2020 tikslus mažinti skurdą. Ir e, komisijos narys pareiškė, kad e, darybose dėl biudžeto bus keliamas klausimas dėl šios programos finansavimo. Kyla klausimas, ar Europos komisijos gruodžio 6 dienos 11 metų deklaracija vis dar galioja. Tame pareiškime komisija pareiškia, kad sieks kompromiso taryboje kad 2013 metų biudžetą tvirtinant komisija atsižvelgs į daugumas valstybių narių sieki šios programos finansavimo netesti po 2013 metų. Noriu e, atkreipti dėmesį. Kérem szépen, hogy a felszólalási időkeretet mindenki tartsa meg. Köszönöm a felszólalást. Pirmkas prašo kalbėtojų laikytis jiems suteikto kalbėjimo laiko ir jo neviršyti. Nutraukiam ankstesnį kalbėtoją, dabar pana Perė, socialistų frakcijos vardu. Euh, Žemės ūkio komiteto kolega, panas Dukastor, ir aš e, e, norėjome, kad šis klausimas būtų svarstamas plenarinėme posėdėje, atsižvelgiant į e, į tai, kad komisija vasario 15 padarė pareiškimą, kuriame ir nu, mes norime reikalauti, kad komisija pasinaudotų savo iniciatyvos teisę ir kad pateiktų pasiūlymą dėl šios programos finansavimo per kitą finansavimo laikotarpį. laikotarpį. Jūs puikiai žinote kontekstą, tačiau mes manome, kad reikia žengti dar toliau ir mes manome, kad ši programa net ta, negali tapti E, bendrosios žemės ūkio politikos įkaitę. Ir manome, kad ją reglamentuoti turi tik tai teisėkuros aktai. Mes man reikalavome, kad ši programa taptų tikra solidarumų pagrėsta programa. Mes e, e, manome, kad būtina rodyti solidarumą su nepasiturinčiais, kurie iš tikrųjų yra nepasiturintis. Uh, Ir, ponė e, komisarė, aš norėčiau atkreipti sudėmėsi vieną dalyką. Šis parlama, parlament, parlamentas be abejo jūs remia. Tačiau mes reikalavome, kad būtų nustatytos e, tematinės sąlygos. Strategijoje Europa 2020 yra nustatytas tikslas kovoti su e, skurdu ir socialinė atskirtimi ir todėl reikia biudžete numatyti pakankamas lėšas tam, kad galima būtų teikti pagalbą labiausiai nepasiturintiems. Ir mes reikalavome, kad jūs ir laikytumėtės jūsų žodžio ir kad reikėtų pasinaudoti savo iniciatyvos teisės monopoliu tam, kad jūs iš tikrųjų pastumtumėt šios programos finansavimą į priekį. Liberális e, Ačiū poniai Harkin, liberalų frakcijos vardus teikiam žodis. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma pasidžiaugti komisijos pasiūlymų dėl perinamųjų priemonių, kad būtų užtikrintas, e, užtikrinta pagalba maistu labiausiai nepasiturintiems es žmonėms. Šiuo metu pagalba maistu gauna 13 milijonų žmonių, kurie gyvena skurde devyniose valstybėse narėse. Man atrodo, kad tai atskleidžia, kiek mums dar reikia nuveikti, kad mažinant skurdą e, mūsų laukia nemažai iššūkių. Ir nors pagalba maistu yra nepakankama, ne, nepakankama priemonė skurdo mažinime. Tai yra vienas dėlionės gabaliukas ir tiems, kurie gauna pagalbą maistu, tai yra labai svarbu. Sutinku su e, komisaru Olirenu, kad tie, kurie gyvena skurde, tikisi nors kažkokio solidarumo iš ES. Ir nors išklausiau pozityvius pastebėjimus dėl Europos globalizacijos padarinių e, fondo sušvelninimo, uh, Deja, ne visos valstybės narės pritarė tokiai pozicijai. Aštuonios valstybės narės išreiškė nuomonę, kad šio fondo turėtų būti atsisakyta. Ir nors komisija ir parlamentas pasisako už tolesnį šio fondo egzistavimą, e, taryboje tokios paramos e, nesimato. E, Ir tai, kad svarstame šią programą šį rytą, taip pat susiję su sunkumais iškilusiais taryboje finansuojant šią programą. Tikimės, kad vienas, vienas iš ES 2020 strategijos penkių prioritetų skurdo mažinimas nebus pamirštas ir kad komisija parems parlamento siekius. Kaip žinote, komisarė, jūs tikrai sulauksite šio parlamento paramos įgyvendinant jūsų programą. Labai ačiū, kitas kalbėtojas yra žaliųjų frakcijos atstovė ponė Kornelisin, jums suteikiamos pusantros minutės, prašau. Pone pirmininkė, sugebėjome užtikrinti kad nebūtų 18 milijonų skurdžiausių Europoje gyvenčių asmenų e, teikiama pagalba mastu E, ta pagalba bus tęsiama šiais ir kitais metais, tačiau po to turėtų maisto bankai e, gauti aišku atsakymą dėl savo ateities. Mes tikimės, kad po 2014 metų programa e, bus tęsiama, tačiau gali atsitikti taip, kad vėliau paaiškės, jog taip nebus. Galbūt reikėtų imtis reikiamų veiksmų ir žingsnių, kad maisto bankai taptų nepriklausomi nuo ES pagalbos ir vargingiausia asmenys kažkokiais būdais gautų pagalbą maistu, tačiau žinau, kad taryboje susiformuos blokuojanti mažuma tokiam pasiūlymui dabartinė, dabartinis pasiūlymais remiantis programa gali būti tęsiama du metus, tačiau po to bus sustabdyta. Ar komisijos narys e, gali e, mums e, pasakyti, jog esama patikimų būdų išvengti tos bloguojančios mažumos ir kad galima tikėtis geresnio sprendimo, nes jeigu Europos e, labiausiai nepasiturintiems nepasakytume kuo greičiau, e, kad e, pagalba maistu ateitie bus sustabdyta, tai jie neturės laiko prisitaikyti prie naujos padėties. Pirmkas žodis ponė Cimer jungtinių kairiųjų frakcijos vardu. Dvi minutės suteikiamas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, komisijos nariai, jeigu teisingai jūs supratau, tai e, norėjote pasakyti, kad komisija kovoja už tai, kad būtų tesiama pagalbos maistų programa labiausiai nepasiturintims, imsis visų veiksmų, kad artimiausių veiksmų pateiktų konkrečius pasiūlymus dėl programos <clears throat> įgyvendinimo vietų ir finansavimo. Aš manau, kad tie pasiūlymai yra būtini ir mums tenka bendra atsakomybė už tai, kad pagalbos maistų programa e, toliau liktų įgyvendinama, ne dėl to, kad tai yra paskutinis šiaudas, mano nuomonė, tai taip pat signalas parodyti žmonėms, kad e, mes juos užjaučiame, kad e, demonstruojame jų atžvilgių savo solidarumą, kadangi vargingiausiai yra pirmosios ES e, kovos su krizės padariniais aukos, turiu omenyje Graikiją, Ispaniją, kitas šalis, jų gyventojus, nes visi ES dabar gyvendinami veiksmai skaudžiausiai atsiliepia neturtingiausiams. Todėl būtina tiems 18 milijonų ES gyventojų, kurie šiuo metu priklausomi nuo pagalbos maistu, užtikrintume tą pagalbą. Tačiau svarbu taip pat siekti kovoti su <clears throat> skurdu, įtraukiant šį klausimą į mūsų e, darbo tvarkę e, kaip prioritetinį. Turime aiškiai prisijimti tokį įsipareigojimą, jeigu toliau norime, kad ES piliečiai mumis pasitikėtų, privalome e, kurti socialę ir solidarę Europos Sąjungą. Jeigu imsitės tokių veiksmų, galite tikėtis mūsų paramos. E, mes tačiau, e, mėly kolegos, taip pat privalome imtis veiksmų, kad e, šiuos pasiūlymus dabar blokuojančios vyriausybės pakeistų savo poziciją. Pirmininkas, labai ačiū. Kitas kalbėtas ponas Imbrasas FD frakcijos vardu. Jums suteikiama viena minutė brangstantis maistas ir didėjančios pragyvenimo išlaidos skatina vis daugiau žmonių kreiptis pagalbos. du tūkstančiai dvyliktais metais pagalbos maistu programai skirta šimtas trylika milijonų eurų. ši suma yra mažesnė nei anksčiau kai buvo skirta penki šimtai milijonų. įgyvendinant šią programą buvo padidintos sąjungos labiausiai nepasiturinčių asmenų galimybės aprūpinti maistu ir apskaičiuota kad keturiasdešimt milijonams europos sąjungos žmonių gresia maisto stygius o tai reiškia kad kas antrą dieną jie negali deramai maitintis. daugelis visoje veikiančių labdaros organizacijų nevyriausybinių organizacijų pripažįsta kad šios programos svarbą ir ypatingą jos reikšmę todėl privalome rasti išeitį kaip tęsti šią programą nemažinant finansavimo. turiu pažymėti kad ir lietuvoje ypač stiprėja ir didėja socialinė įtampa dėl ženkliai augančių maisto ir šildymo kainų šios programos finansavimo sumažinimas dar labiau pablogins skurdžiai gyvenančių gyventojų ir pažeidžiamų šeimų padėtį. Dėkui dėmesį. Labai ačiū. Kita kalbėtoja neprisijungusių frakcijos grupės vardu, tai yra Kristina Murvai, pusantros minutės. Labai ačiū, mėly kolegos. Pagalbos maistų programa naudinga ne tik šią pagalbą gaunantiems vargingiems žmonėms, tačiau taip pat ir įmonėms, kurios per viešųjų pirkimų konkursus uždirba didelės pinigų sumas ir dažnai tai būna dideli koncernai, prašyčiau parlamento narių pasidomėti savo šalyse, kokiams įmonėms tenka šie pinigai. Vengrija <clears throat> gavo maždaug 4 milijardus forintų pagalbai maistu ir e, e, tas lėšas, e, tos lėšas buvo paskirstytos didžiausiams įmonėms, o ne mažoms vietiems įmonėms. 660 milijonų forintų buvo skirta viena iš didžiausių Vengrijos įmonių tai e, e, buvo įmonė, prieš kurią buvo pradėtas tyrimas dėl kartelinių susitarimų. Mes palaikome mažas ir vidutinės įmonės, tačiau e, tuos pinigus pagalba maistu paskirstome didiesiems koncernams. Būtų neblogai, jei tos įmonės, e, kurių vadovybė nepalaiko e, vyriausybės politinio režimo, nesijaustų nustumtas į šalį, taip kaip šiuo metu yra Vengrija. Labai ačiū. Dabar e, steiksime žodį pasisakyti savo vardu parlamento nariams, ponas Silvestris. Europa nuo šios programos priklausom, priklausomi 43 milijonai žmonių, kuriems grėsia skurdas. Norėčiau padėkoti kolegoms už šios programos svarstymą parlamento komitetuose. Komisijos pasiūlymų būtų galima rasti tik laikiną problemos sprendimą. Gruodžio 14-15 dienos Žemės ūkio tarybos nutarim, nutarime numatoma, kad programa bus tęsiama dar du metus mes pasisakome prieš tokį sprendimą, reikalaujame, kad būtų skiriama šiai programai finansuoti ir ateitie papildomų lėšų. Tokiametėje finansinė programai numatėme 2,5 milijardo eurų rezervų. Tai reiškia, kad nuo 14 iki 20 metų pakaktų šių lėšų pagalbos maistų programai finansuoti. Komisija e, patvirtino savo ketinimus tęsti e, šios programos įgyvendinimą per būsimą daugiametę finansinę programą Europoje. Yra labai daug pagalbos reikalingų asmenų, todėl tai mes negalime tik tai taikyti taupimo priemonės ir atsisakyti pagalbos tiekimo labiausiai nepasiturintiems. Tai būtų trumparegiška politika. Mes reikalavome, kad programa 2014 būtų tiesiama. Pirmininkas labai ačiū. Kitas kalbėtas ponas De Castro pusantros minutės jums suteikiam žodį. Pana pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, noriu priminti, kad e, esame labai patenkinti sprendimu iki 2013 metų tęsti pagalbos maistu nepasiturintiems asmenims programos finansavimą. Parlamentas daug pastangų padėjo, kad taip atsitiktų socialinių reikalų žemės ūkio komitetai ragina komisiją prisimti atitinkamus įsipareigojimus parlamento atžvilgių tęsti programos įgyvendinimą ir po 13 metų gruodžio 6 dieną Komisija konstatavo, kad kai kurios valstybės narės priešinasi naujai programai, tačiau mm, tai neatima iš komisijos sutartyje numatomos iniciatyvos teisės. Komisija turi atsižvelgti parlamento poziciją ir e, į daugumos valstybių narių poziciją, kurios norėtų tęsti šios programos finansavimą. Džiaugiamės komisijos šiandien paskelbtų pareiškimu, nes ši priemonė leistų kiekvienais metais komisijai paskirstyti 440 milijonų tonų maisto produktų 18 milijonų nepasiturinčių gyventojų. Ir mes e, e, siekiame, kad šios politinės iniciatyvos būtų tęsiamos. E, e, nes e, skurdžiausius, vargingiausius asmenys reikia labiausiai saugoti. Tikimės, kad bus skiriama tam pakankamai lėšų ir po 14 metų. Labai ačiū. Kitas mūsų kalbėtas yra ponas Lain, pusantros minutės. Thank you, uh, President. Dėkuoju, pirmininkė, gerbėmės komisijos nariai. Ši programa buvo sukurta tuo met, kai Europoje augo maisto kalnai ir ačiū Dievui ši situacija pasibaigė. Ir dabar komisija yra priversta pirkti rinkoje maisto produktus tam, kad suteiktų pagalbą maistų labiausiai, ne, labiausiai nepasiturintiems. Ir dabar mums reikia surasti kitą kelią į priekį. Mano partija mano, kad mes turime padėti labiausiai nepasiturintiems. Ir tam E, ir manome, kad e, reikia padėti jiems patiems apsirūpinti maistu. Ir ma, mano partijos pozicijai pritarė kelios valstybės narės taryboje. Tačiau aš manau, kad vis dėlto ši programa yra svarbi ir aš pritariu uh, komisijos pasiūlymui per kitą finansinę perspektyvą pasinaudoti socialinių fondų, ta, iš kurio lėšomis galima būtų finansuoti pagalbos maistų programą. Taip būtų užtikrintas ir lankstumas nacionalinių lygmenių ir suteikta pagalba tiem, kam jie yra, kam jie yra labiausiai reikalinga. Dėkuoju. Labai ačiū. Kita kalbėta ponė Dėlė pusantros minutės. Mike, please, Mike. C'est bon là Bon. <laughs> Ar veikia gerai? Gerbiamasis komisijos nariai, jūsų pasiūlymas dėl e, struktūrinių fondų. Tenai yra num, numanyta, numatytas 2,5 e, e, milijardo eurų laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų pagalbai maistu. Komisija atsižvelgia į parlamento nuomonę ir į daugumos mūsų piliečių nuomonę, nes vis daugiau ir daugiau piliečių kreipiasi į maisto bankus ir jie priversti tai daryti pirmiausia dėl finansų krizės. Ir e, tai, kad e, šešeriems metams yra siūloma 2,5 milijardo suma, kai anksčiau per metus buvo skiriama 500 milijonų per vienerius metus, reiškia, kad suma skirta vieneriems metams smarkiai sumažės. Ir jei ši programa bus finansuojama iš Europos socialinio fondo, tuomet ją tinkamai finansuoti bus labai uh, sunku. Ir mes žinome, kad Teisingumo teismas jau paprieštaravo jūsų siūlomai praktikai finansuoti šią programą, teikti maistą iš bendros žemės ūkio politikos. Aš manau, kad mes privalome fin, toliau finansuoti šią programą, atsižvelgiant į tai, kad visi ir kiekvienas iš mūsų ir ypač tie, kas yra labiausiai nepasiturintis, turi teisę maitintis sveikai ir, ir gauti per vieną dieną visą reikalingą kol, kalorijų kiekį. Ponas Lejarik dabar kalbės. Pone pirmininkė, pone komisarė, dėja aš neišgirdau nieko konkretaus jūsų pasisakymą. Uh, Jūs tiesiog pareiškėte, kad bus pasitaktas Europos socialinis fondas, nedidinant finansavimo jam. Jeigu skiriate 2,5 milijardo eurų daugiametiai e, programai skirtai e, šiam sektoriui, tai iš esmės kiek, reiškia, kad kiekvienais metais e, ši suma bus mažinama ir kad tik tai 100 tūkstančių eurų kiekvienais metais galėsime skirti e, programai skirtai e, pagalbai maistu. E, užimtumo kom, parlamento komitetas imasi iniciatyvos ir sure, surenkti klausimą draugę su solidarumo organizacijomis Europoje. Ir išanalizuoti šią padėtį bei bendrai pateikti pasiūlymą, kurio pagrindu galima būtų apsvarsyti visus susijusius teisinius aspektus. Morin Šartie, asszony. Labai ačiū, Morin Šartie, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Aš noriu išgirsti jūsų patikinimą, kad ši programa bus finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. Noriu priminti, kad didžioji dalis šio fondo yra skirta e, profesiniai integracijai. O tai yra visiškai būtina, siekiant užtikrinti socialinę integraciją. Integracija be profesinės integracijos nebus socialinės integracijos ir mes <clears throat> negalime vieno E, pakeisti kitu. Reikia ir toliau išlikti labai e, budriems profesinės integracijos atžvilgių dėl pagalbos maistų vargingiausiems. Iki šiol numatytos e, sumos 500 milijonų eurų per metus turėtų ir toliau būti skiriamos tam, kad iki 2020 metų būtų tęsiamas šios programos finansavimas. E, privalote įtikinti tuo abejojančias šalis pakeisti savo poziciją <clears throat> ir mes e, ir toliau e, sieksime užtikrinti socialinių aspektų apsaugą kartu teikdami, kad ši programa mums yra reikalinga ir atsakomybė už šios programos gynimą tenka tiek mums, tiek jums. Pirmininkas, labai ačiū. Dabar ponas Dardam pusantros minutės. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. E, jau daug kartų esame pakartoję svarsydami apie platformą kovai su skurdu, ar kaip iš tikrųjų parodyti solidarumą Europos piliečių atžvilgiu ir kaip padėti tiems, kuriems iškyla didžiausia rizika šioje situacijoje. Žinome, kad taryboje išlieka blokuojanti mažuma, kuri priešinasi šios iniciatyvos teisiniui. Ir ne tik e, šiai programai iškylo pavojus ir globalizacijos padarinių fondui. Ar būtina imtis iniciatyvos, kad ta programa būtų išgelbėta ir kad jai būtų numatytas daugiametis finansavimas, nežiūrint pasipriešinimo susidariusio taryboje. Tai e, sukeltų žmonių reakcija. Reikia įtikinti tarybą ir, ir būtų blogiausia, jeigu tam imtų priešintis Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybės. Labai ačiū. Kitas kalbėtas ponas Hoisling. Jums skiriama viena minutė. Manau, visos frakcijos sutarė šiuo klausimu manau, sugebėsime įtikinti ir tas šalis, kurios iki šiol pasisakė prieš programos finansavimą. Mums tenka užduotis e, pademonstruoti solidarumo 18 milijonų žmonių atžvilgių, tęsiant šią programą, tačiau programą reikia naujo <clears throat> teisinio pagrindo, e, kadangi nebeliko perviršinių lėšų e, bendroje žemės ūkio politikoje ją finansuojant. Todėl reikės rasti būdų, kaip e, naujai paskirstyti ES biudžeto lėšas. Manau, reikėtų skatinti regioninės iniciatyvas, teikiant pagalbą maistu ir e, šios maisto produktus paskirstant, e, reikia sukurti tikrą aprūpinimo tinklą. Negalime laikinai pratesti fondo gyvavimo dviejų metų laikotarpį, o po to vėl galvoti, ką daryti toliau, kadangi nepasiturinti asmenys e, turi e, gauti tam tikrą didesnę, didesnį tikrumą dėl savo ateities. Pone Zuber, ačiū, pane pirmininkė. Dabartinė socialinė padėtis yra neprimtina. 43,4 procentai e, gyventojų, tai yra daugiau nei 15 milijonų ES žmonių, jiems grėsia, grėsia skurdas, net ir turintiems darbo asmenims. Skurdas grėsia, remiantis Eurostato duomenimis, skurdą reikia vertinti kartu atsižvelgiant ir į blogas darbo sąlygas parlamente patvirtintos biudžeto konsolidavimo priemonės dar labiau pablogins šią padėtį, todėl nepriimtina e, šiuo sudėtingu laikotarpiu tiems ES gyventojams ir e, darbuotojams e, nutraukti pagalbą maistu. Žinoma, būtų e, daug geriau, jeigu būtų galima skirti daugiau nei numatyti 500 milijonų eurų, tačiau bent jau tą sumą reikia išlaikyti. Pirmininkas, labai ačiū. Pusantros minutės dabar kalbės pona Geras Garsija. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbimiai kolegos. ES maisto bankų dėka vykdomas socialinis darbas visoje, visame pasaulyje. Ir šią veiklą privalu tęsti, bent jau to reikalaujame mes. Europos Sąjunga pirmiausia yra skirta tam, kad būtų rodomas solidarumas ir stiprinama socialinė įtrauktis. Ir ši programa būtent tam yra ir skirta. Dabar išgyvename ekonominę e, krizę. 80 milijonų žmonių atsidūrė žemiau skurdo ribos. 43 milijonai žmonių ne visuomet gali sauliaisti du kartus per dieną, du kartus per savaitę valgyti baltymus. Šio parlamento nariai turi susitelkti tam, kad pagalbos maistų programa veiktų iki 2020 metų. Šis parlamentas privalo taip pat susitarti su taryba ir užkirsti kelią e, egoistiškumui ir nesolidarumui. Dėkuoju. Toliau kalbės ponia Sarbu. Dėkuoju, pirmininkė. Po tarp institucinių darybų susita, sudarytame susitarėme yra numatyta, jog pagalbos maistų e, programos finansavimas diks nepakitęs iki 2014 metų. Galime tik apgailėstauti, kad kai kurios valstybės narės pasisakė už tai, kad ši programa būtų uh, uždaryta po 2013 metų. 18 milijonų žmonių uh, gauna pagalbą iš šios, uh, šios programos. Nepamirškime, kad net 80 milijonų žmonių visoje ES gyvena žemiau skurdo ribos. Žmonės badauja ir skursta ir ES, ir mes negalime to pamiršti. Ir jų padėtį dar labiau pablogino ekonominė krizė. Ši programa bus reikalinga, yra reikalinga dabar ir bus reikalinga ateityje. Tikrai negalima šios programos dabar nutraukti nes 2013 metais skurdas niekur neišnyks. Ir šios programos mums reikės ir po 2013 metų. Ir šią programą privalu finansuoti taip, kaip ji buvo finansuojama iki šiol. Todėl aš norėčiau paraginti komisiją pagalvoti apie tai, iš kokių lėšų galima būtų šią programą finansuoti pagal kitą daugiametę finansinę perspektyvą. Dėrybos dėl šios perspektyvos vyksta, tebe vyksta, tačiau viešai dar nėra kalbama apie tai, e, ar iš, pagal šią programą bus finansuojama pagalbos maistų programa. Dėkuoju. Patrao Neves asszony egy percben. Dėkuoju. Toliau pa, ponia Patrao Neves. Ačiū ponia pirmininkė, komisijos nariai. Džiaugiuosi, kad komisija pagaliau patvirtino priemonės, kurios leis jai pasinaudoti lėšomis skirtomis labiausiai nepasiturintiems ES. Šiuo metu išgyvename e, didžiulę finansinę krizę ir dažnai surandame lėšų tam, kad padėtume nuskriaustiesiems gyventiems ne Europos Sąjungoje. Taigi galime tik apgailėstauti, kad šiemet ir kitais metais nesurasime šią programą finansuoti reikalingų 500 milijonų eurų. Ir jau kalbėjome, kad nuo 2013 metų iš vis neaišku, kas vyks su šia programa. Mes visi turime susitelkti tam, kad užtikrintume, jog pagalbos maistų bankai veiktų ir toliau tam, kad mes galėtume ir toliau teikti pagalbą skurdžiai gyvenantiems asmenims. Ir mes visi gyvename vienoje Europoje, gyvename vienoje, vienoje erdvėje ir turėtume broliškai elgtis su kitais piliečiais. Ačiū. Dabar suteiksiu galimybę penkiems kalbėtojams pasisakyti pagal spontaniškų uh, E, pasisakymų procedūrą. Ponas Dijas Demera, prašau. Ačiū pirmininkė. Noriu pakartoti, kad labai svarbu pasiekti bendro susitarimo, kurio pagrindu e, neturtingiausi ES žmonės gautų pagalbą. Mes kalbame apie 13 milijonų žmonių, 19 valstybių gyvenančių žemiau skurdo ribos, 40 milijonų žmonių negali tinkamai maitintis Visą tai atskleidžia, kad mums būtina dirbti drauge ir užtikrinti, kad ši programa gyvuotų po 2013. -ųjų turime išnaudoti diskusijas dėl daugiametės finansavimo programos, dėl BŽUP ir užtikrinti pagalbą maistu bei atidėti į šalį teisinės problemas. Valstybės išgyvena sudėtingą laikotarpį ir būtent dėl to reikia labiau pasistengti, apsaugant labiausiai pažydžiamus žmonės, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizių, sergantis jauni, seni, bedarbiai tie 18 milijonų gyvenančius žemiau skurdo ribos Europoje. Jiems komisijos iniciatyvas yra ypač svarbi. Būtina tą iniciatyvą pasinaudoti ir parlamente, parlamente yra visiškas sutarimas šiuo klausimu. Pone De Campos. Ačiū, ponė pirmininkė. Prisiminkime, kodėl ši problema iškilo buvo pasiltas neoliberalinis ekonomikos modelis, kurį taiko daugelis valstybių, koreguodamo savo biudžeto politiką, tačiau jis nesukuria augimo ir darbo vietų, dar pridėjus valstybės sąskaitos problemas. Dėl šių visų priežasčių žmonės, piliečiai, kurie dėl, to, dėl tos politikos neatsakingi, išgyvena didžiulę krizę. 130, 130 milijonų žmonių ES iškyla skurdo grėsmė, taip pat e, grėsmė atsidurti gatvėje. Mes galėtume pademonstruoti bet paprastą solidarumą ir pasistengti dar labiau negilinti socialinių skirtumų ES turėtų paremti savo piliečius, būti šalia tų, kurie labiausiai nukentėjo, padėti jiems rasti išeitį iš krizės. Tik taip ES institucijos atgaus savo pasitikėjimą ir būtina užtikrinti, kad ta programa toliau gyvuotų. Ponas Kelė, ačiū. Išlyvon is to kreta gurgodoin un kesha flei an shar margin. Gaharha nurahigan tu Manau, kad svarbu šį klausimą svarstyti, nes mm, ES yra žinoma kaip, ypat, kaip e, didelė pagalbos teikėja visame pasaulyje. Tačiau turime nepamiršti, kad, kad turime padėti e, savo piliečiams, ypač tiems, kurie gyvena skurde ir socialinėje atskirtyje. Reikia pasistengti suteikti jiems pagalbą ir mums tenka atsakomybė teikti tokią pagalbą ne tik šiais metais, kitais metais, bet iki pat 2020-ųjų ir taip pasiekti mūsų strategijos tikslų ir galbūt tęsti tą programą ir po 2020-ųjų. Labai ačiū Ponas Gueris, kitas kalbėtojas, jam suteikiama viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai. visuomenės e, moralinio veido negalima pamatuoti bendro vidaus produkto skaičiais, jis matuojamas e, vaikų švietimu, sveikatos priežiūra ir pirmiausiai e, parama teikiama nepasiturintiems. Ši programa atrodo galbūt kukliai, tačiau tai klaidinantis įspūdis, nes uh, Ji grindžiama ES moralinėmis vertybėmis. ES turi būti solidarumo ir bendradarbiavimo pavyzdžių, solidarumo su 43 e, milijonais nepasiturinčių ES gyventojų. Negalime ilgiau diskutuoti apie procedūrin, dėl procedūrinių klausimų. Aš palaikau e, komisijos e, ketinimus ginti moralinę programos pusę pirmininkas. Atsiprašau už tai, kad neteisingai ištariau jūsų pavardę. Paskutinis kalbėtojas, e, pa, tiksliau kalbėtoja, yra ponia Jordan. Europos komisijos pasiūlymas tęsti pagalbą maistu nepasiturintiems yra vertintinas teigiamai. 2008 prasidėjo krizė, po keturių metų padėtis valstybėse narėse dar labiau pablogėjo, atsirado dar daugiau vargingai gyvenančių žmonių, ES privalo išlaikyti solidarumą, tai reiškia, kad turime gyvendinti e, ekonomikos gaivinimo priemonės, tačiau nepamiršti turime ir skurdžiai gyvenančių, vargingai gyvenančių žmonių. Mano šalyje Slovenijoje kai kuriuose dalyse padėtis yra tokia bloga, kad labdaros organizacijos, kurios skirsto pagalbą maistu, jau e, nustojo veikti, nes paprasčiausiai nebeliko e, to paskirstamo maisto, todėl palankiai vertiname šią komisijos iniciatyvą. Pagalba turi būti teikiama veiksmingai ir greitai. Komisijos nary, būkite malonus apibendrinti diskusiją komisijos vardu. Members, e, Gerbiamasis ponė pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Europos parlamentas remia šią programą. Jums yra žinoma, kad mes pasiūlėme kitoje finansinėje programoje numatyti 2,5 milijonų eurų šiai programai. Be abejo, komisija ketina pasinaudoti savo iniciatyvos teisę. Aš pritariu tam, kad pagalba maistu yra neatsiejama kovos su skurdu dalis. Ir tinkamai kovai su skurdu užtikrinti, mums reikia įvairių priemonių, kurios apimtų ir būtų skirtos ir socialiniai įtraukčiai, ir, ir socialinio fondo stiprinimui. Toliau norėčiau pasakyti, kad be abejo mes norime, kad pagalba maistu būtų teikiama ir ateityje, kaip mes ir užsakėme savo pasiūlyme. Ir pritarėme tiems, kas kalbėjo, kad e, būtina kuo skubiau sužinoti apie tai, ar ši programa bus tiesiama ar ne, tam, kad e, maisto bankai galėtų prisitaikyti prie mūsų sprendimo. Taip pat buvo pateikti klausimai ir apie tai, kam yra reikalinga ši programa. Mano sakymas būtų toks. Šiais laikais, kai mes e, turime labai aiškius užimtumo didinimo ir kovos su skurdu tikslus, ES negali ignoruoti to, kad 43 milijonai europiečių negali kas antrą dieną valgyti baltyminio maisto. Ir tai, kad yra nemažai vaikų, kurie negali tris kartus per dieną valgyti vien dėl to, kad jų tėvai negali savo to leisti. ES nėra vien idealais pagrįsta sąjunga ir pagalba šalia esančiam yra mūsų moralinė priedermė. Dėkoju. Baigėme svarstyti šį klausimą. Ivanova Aston jelentése az Európai... Toliau periname prie kito darbo tvarkymo.